tenka e, tokiu laiku e, būriuotis prie visuomenės e, valstybės įstaigų pastatų ir prašyti tam tikrų paaiškinimų. Dėkoju. Ačiū ponė Tikal.